kad norėčiau patiks, patikinti Jūs, kad komisijai ir toliau labai rūpi ši problema ir mokslo trėmėjai darbai susiję su ją. Dėkoju, ponė komisarė. Rezoliucijos projektas buvo pateiktas Alde, Žaliųjų, Ale, Gue, NGL. socialdemokratai ir socialdemokratų. E, taigi diskusijos baigtos. O dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas - vienos minutės kalbos. Pagal darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį. Pirmasis pasisako ponas Kilakakis. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau Jums apie Egiptą tarti porą žodžių, net jeigu tai ir nėra e, numatyta. Manau, kad išorės veiksmų tarnyba turi mobilizuotis labiau tam, kad apsaugotų Egipto žmonės, mažumas ir istorinės vertybės, tokias kaip pavyzdžiui Aleksandro I patriarchatas. Norėjau E, taip pat tarti žodį apie atliekas, apie šiukšlės. Beveik visos valstybės susiduria su procedūromis, kai padaromi pažeidimai, su pažeidimų procedūromis. Kai kuriais atvejais pažeidžiama ES teisė ir tai yra akivaizdu, ypač kalbant apie pasienio transportą, e, apie pasienio e, pervežimus, kalbant apie atliekas. E, daugelis atvejų laikosi tokio požiūrių svarbu, kad viskas vyktų ne mano kieme ir tada man viskas tiks. Liūdna, kad taip yra. ES turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad galėtų vykdyti spaudimą valstybėms narėms. Šiuo klausimu dėkoju. Ačiū, ponia kancler. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į padėtį Rumunijoje. Ir norėčiau pasakyti, kad pažeidžiamas teisinės valstybės principas. Nikolesku, Konstantinas Nikolesku buvo sulaikytas, areštuotas ir tai aiškiai rodo, kad piliečių teisės negerbiamos, nesilaikoma demokratijos principų. E, šios priemonės veja žmonės į gatves, jie protestuoja nes žmonės nepritarė tokiai, to, tokiai administracijai. Vyriausybė už 10 milijonų eurų nusipirko įrangos, kuri būtų panaudota žmonėms tramdyti. Kitaip tariant, vėl įsigali politinė diktatūra. Jeigu dabar sankcijų nebus įmamas, kyla klausimas, kas bus ateityje. Mes neprotestuojam prieš teisingumą. Mes protestuojame prieš politinį piknaudžiavimą. Europos Sąjunga E, sako, kad turi būti laikomasi demokratijos Tunise ir Egipte, bet turime nepamiršti ir to, kas vyksta pas mūsų valstybėse narėse. Ačiū. Ponas Kazak. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Tabako produktų gamintojų problemos Bulgarijoje sukėlė daug įtampos kai kuriuose šalies regionuose kyla masiniai protestai, virš 10 tūkstančių žmonių dalyvavo juose. Visa tai yra susiję su tuo, kad valstybinės subsidijos nutrauktos tabako augintojams. 17 valstybių narių augina tabaką. Bulgarija e, gauna subsidijų, jos augintojai gauna subsidijų, tačiau, tačiau to nebebus galima daryti. 76 milijonų eurų pagalba buvo numatyta tabako augintojams. Subsidijos yra skirtos, numatytos, tačiau jos nepaski, nepasiekia augintojų. Ir tai yra gana pavojinga padėtis. ponas Tremonopulos. Atrodo, kad šiandien visi sutarė e, sutarė ir pritarė tam, ką pasakė parlamento vadovas dėl Romų genocido pripažinimo. Romų genocido per antrąjį pasaulinį karą vykdyto. Romai yra mažuma, kuri labai kentėjo ilgai nuo represijų. Tačiau 2008 metais svarstama buvo ataskaita dėl būsimos Romų politikos Europos Sąjungoje. Aš tuo metu pateikiau klausimą. Manau, kad yra visiškai nepateisinama tai, kad nesilaikoma numatytų sąlygų. Pone Reding įsipareigojo, kad iki 2010 metų gruodžio bus įgyventos priemonės, kol kas to nepadaryta ir aš norėčiau sužinoti, kodėl. Ponas Čiopo. Gal aš neteisingai ištariau pavardę, sako pirmininkė? Dėkuoju. Kalba ponas Ziobro. Žiobro. Aš daug kartų kalbėjau apie šiltnamio uh, dujų emisijas uh, parlamentui tarybai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kokias pasiekmes priemonės turi pramoniai daug gamyklų perkelia savo veiklą į trečiasias šalis už ES ribų. Tačiau niekas netkreipia dėmesio Europos komisijoje į šiuos pastebėjimus. E, dideli fabrikai Lenkijoje, Vokietijoje ketina perkelti savo uh, veiklą į buvusią Sovietų sąjungą ar Pietų Ameriką. Manau, Europos komisija turėtų imtis veiksmų, nes kol kas nematome jokios vizijos šiuo klausimu. Pone Figureido, vienai minutai. Obrigada, senjore prezident. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad praeitą savaitę Europos parlamentas perdavė pasipiktinimą, kurį buvo išgirdęs iš kai kurių organizacijų dalyvavusių diskusijose apie e, krizę, kadangi padidėjo labai e, daug diskriminacijos apraiškų, o tuo tarpu 2010-ieji buvo paskelbti kovos su skurdu metais. Šios asociacijos kurios kovoja su krize ir jos padariniais, kovoja ir su skurdu bei jo augimu. Iš tų aiškių socialinės diskriminacijos pavyzdžių norėčiau paminėti tuos, kurie susijęs su Europos parlamentu. Vaidmuo, kurį turi e, suvaidinti parlamentas denonsuodamas tokiu atveju yra darbo grupės sukūrimas e, ir taikymas įvairių priemonių, kurie, kurios buvo numatytos komisijos bei tarybos pagal parlamento sprendimus. Kitas kalbėtojas, brangus kolegos, sako pirmininkė, minutė tai yra minutė pagal reglamentą, nei sekundės daugiau. Mūsų darbo tvarkė yra be galo perkrauta ir neteisinga kitų kalbėtojų atžvilgių, jog kalbėtusite ilgiau. Ponas Marinesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo priimtas vertinimo pranešimas dėl e, Rumunijos, tačiau taryba nenori pritarti šiam pranešimui. Parlamentas negali balsuoti nežinodami turinio. Libė komitetas prašė taip pat susipažinti su dokumentu, su tuo dokumentu, kad jis būtų perduotas ir taryba žadėjo priimti sprendimą vėliau. Norėčiau pasakyti, kad Rumunija turi teisę Europos parlamentui pateikti visus pranešimus susijusius su stojimu į Šengeno e, erdvę. Tai bus vienintelis kriterijus priimant sprendimą dėl galimybės jai prisijungti šios erdvės. Aišku, yra kitų kriterijų, bet tai netitiktų ES kriterijų. Tokie reikalavimai yra nerimti. Juridinius reikalavimus dėl išorinių sienų apsaugos Rumunija atitinka, tad turėtų sulaukti reikiamo atsakymo iš Europos institucijų. Ačiū. Pone Plum, prašau. Norėčiau Jūs informuoti, kad demokratija Rumunijoje nepatyrė tiek žalos, kiek per pas... labiausiai patirė žalą dabar, lyginant per pasarosius 20 metų, kiek jos yra patyrusi. E, tai teks balsuoti dėl labai svarbus pensijų statymų. Socialdemokratai, Osatinį Kolasku, e, areštas rodo, kad vyriausybė pasirenka brutalius metodus, brutaliai pažeistama žmogaus teisės ir piliečių teisės. Visos priemonės, kurių ėmėsi vyriausybė, rodo, kad e, liberalų demokratų partija tiesiog yra tai stumiama iš viešo gyvenimo. Mes norime, kad, dem, kad būdama ES nare, e, Rumunija elgtųsi demokratiškai, o ne šoktų areštuoti žmonių ar prieš juos kovoti. Mes turime ginti savo teisę, savo laisvės ir savo demokratiją. Dėkoju. Pone Harkin. Dėkui pirmininkė, aš esu iš Airijos ir prašau, kad ES teisingai imtųsi priemonių, spręsdama e, labai sudėtingą finansinę priemonę, e, spręsdama finansinės problemas Airijoje. Mes taip dėl daugo kalti, bet ne vienintelį ir dabar mes turime uh, kentėti mūsų palūkanų norma yra 5,8 e, procentai. Europos Sąjunga pritarė ketverių metų taupimo planui, bet ne viską bus galima įgyvendinti. Kodėl? Todėl, kad emigracija didėja dėl, ir dėl, dėl didėjančio nedarbo mūsų BVP sumažėjo. Europos centrinis bankas 132 milijardus eurų eurų skyrė e, Europos e, Airijos bankams, bet 10, 2010 e, metais 40 milijardų eurų išplaukė iš šalies. Europa yra sprendimo dalis, dėl to reikia imtis labai rimtų sprendimo būdų. Dabar ponė Dots. Pirmininkė, Šiaurės Airija mano apygardoje praeitą savaitę e, disidentai e, paliko dvi bombas, bet mes tik tai Dievo dėka nekalbame apie aukas. Žmonės buvo evakuoti iš tos teritorijos ir niekas nenukentėjo. Išpolis buvo išaiškintas policijos dėka. Ponas, ponė pirmininkė, Junknė karalystėje apie tai niekas nekalbėjo per žinias, Europoje taip pat niekas nekalbėjo. Daug kas pasiekta, kad Šiaurės Airija padarytų pažangos, pasiektų pažangos, bet kai kas nori, kad mes grįžtume atgal. Peteris Robinsonas e, pasiryžo ir toliau dirbti Baroso sutelktoje darbo grupėje ir aš tikiuosi, kad bus atkreiptas dėmesys į būtinybę stiprinti taiką mano regione. Ponas Sogor. Dėkoju. Mes nekartą girdėjome, kalbant Vengriją, pirmininkaujančią, mūsų rūpinas problemas. Daugeliu atveju kalbama apie Europą ir artimuosius rytus. Kai kas e, minėjo, kad štai žiniasklaidos įstatymas yra netinkamas Europos komisija išreiškė savo nuomonę, o Vengrija įsipareigoja įstatymą pakeisti, jeigu to reiktų. Tačiau svarbu yra ne tai, kodėl taip labai nesidomima, pavyzdžiui, įstatymu dėl kalbų Slovakijoje, pavyzdžiui, nes e, tai veikia tos žmonės, kurie neturi galimybės kalbėti gimtają kalbą. Kodėl toks susirūpinimas nebuvo išreikštas tada, kai mm, vengrų mažuma iškėlė šį klausimą, nes jos teisės buvo pamintos. Mes taip pat jautume nepatogumą diskutuodami su komisija, nes Vengrijos korta, didžiosios Vengrijos korta nulatos iškeliama ir yra, manyčiau, būtina vis dėlto šaliai Europos Sąjungos nariai rodyti ten, tam tenkančią pagarbą. Ačiū, kolegas Tyler. Pone pirmininkė, vasario 14 yra Švento Valentino diena ir tai bus pirmoji diena. E, ir tai bus ta diena, kai, kuris kelbiama kovos prieš epilepsiją diena. 6 milijonai europiečių kenčia nuo šios lygos. 20 tūkstančių škotų e, buvo diagnozuota šita lyga. Žmonės kasdien turi gyventi baimėje, bijodami patirti priepolį milijonai žmonių ES gyvena patirdami tą patį siaubą. Vasario 14 dieną turime tiesiog e, ir apie, šią, e, apie šį klausimą kalbėti. Reikia, kad pagaliau būtų paskelbta, paskelbta kokia yra problema, kad būtų kreiptas į valstybės narės ir kad būtų kreipiamasi į visas kompetentingas gydymo struktūras e, Vasario 15 dieną Europos parlamente vyks renginiai šią temą ir e, bus e, medicinos personalo atvykę šios renginius, kurie taip pat juose dalyvaus. Ačiū. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy az előttem e, álló időt. Ponas Čegedi, dėkui, pirmininkė. Norėčiau kalbėti apie E, vieną atvejį. E, Rumunijos e, prezidentas pasakė, kad neremia čerkesų mažumos autonomijos, jie turi teisę į autonomiją ir norėčiau jums visiems priminti, kad apsisprendimas yra E, teisę, kurią turi gerbti tarptautinė bendruomenė. Kai kurios e, mažumos tarsi turi teisę į autonomiją, kai kurios ne. Pavyzdžiui, baskai turi teisę, o kai kurios kitos tautos ne. Jeigu e, sakoma, kad jeigu neremiama ši nacionalinė mažuma, tai jeigu mes remiame autonomiją, tai esame netikri europiečiai. Šonkeli. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad ES užtikrinta laisvė keliauti, dirbti visoje ES, bet sunku dirbti kitur, nes e, nepripažįstamos kvalifikacijos. Pavyzdžiui, e, Italijos, gytas iš Italijos po tik devinių mėnesių gauna teisę dirbti Airijoje. Mes turėtume keisti sistemą, ypač jeigu norėtume e, užtikrinti elektroninės veikatos paslaugų teikimą. Turime pripažinti tarpusavyje e, kvalifikacijas, nes kitaip tik tai sukelsime dar daugiau problemų. E, ponas Tanasesku. Pone pirmininkė, kolegos. Uh, e, naudojimasis per nelik didelis įgaliojimais, piknaudžiavimas valdžia e, Rumunijoje tarsi atvėrė tamsų jos istorijos puslapį. Konstitucija yra pažeidinėjama. Teoriškai valdžios yra atskirtos Rumunijoje. Tačiau prezidentas kasdien piknaudžiauja valdžia. Jis nori sugriauti opoziciją, sužlugdyti neužtildyti opozicijos balsą, bet kokias alternatyvas užgneušti savo vyriausybėje. Mes negalime būti abejingi įvykiams Rumunijoje, nei mes, nei valstybės narės. Aš noriu aiškiai ir garsiai kalbėti apie tai, kas vyksta Rumunijoje. Mes neturėtume leistis būti suklaidinami, klaidinami dėl to, kas vyksta, nes valdžia pateikė klaidingus faktus ir siūlau išklausyti tų tikrųjų faktų. Ponas Ivan, kitas kalbėtojas. Ką? Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponui, Buz, ponui Buzekui norėčiau reguliariai priminti apie tai, kaip vystosi demokratija Rumunijoje. Pirmininkas atvyko į E, Rumuniją, jis rėmė vyriausybę, Boką taip pat. Tačiau Rumunijoje visi įstatymai priimti Rumunijo, e, Rumunijos vyriausybės, pirmin, ministrus skiria pre, prezidentas ir kiekvieną kartą sako, kad reikia imtis svarbių priemonių šalyje. Jeigu e, padaro kokį nusikaltimą žmogus, tai jisai įkalinamas 30 dienų kalėjime iki teismo sprendimo prieimimo. Pono Basesku e, spaudos komunitatą gavau, o dar buziko tebe laukiu. Pinim. Ponas Mirskis, dėkuoju. Pirmininkė, kodėl Europos parlamentas e, priima rezoliucijas tam, kad jos būtų įgyvendinamos? bet atrodo, kad Latvijos vyriausybė neketina įgyventinti rezoliucijos e, priimtos 2004 m. kovo 11. Rezoliucijoje aiškiai pasakyta, kad e, Latvija turi suteikti teisę balsuoti savivaldos rinkimuose visiems nuolat gyvenantiems e, žmonėms Latvijoje. Kada Latvija įgyvendins šią rezoliuciją? Galima pasakyti, kada pražys apuoko odega arba kaip keulės pradės skraidyti. Taigi, arba keulės pradės skraidyti, arba mes turėsime nutraukti e, diskriminacija 335 tūkstančių nuolatinių gyventojų atžvilgių. Next, uh, word, Enčiu. Kolega Enčių, prašom. Dėkoju, pane pirmininkė. įvykiai vykstantis Afrikos šiaurėje pakeis jos istoriją. Diktatūros vyriausybės negali išlikti valdžioje, tačiau yra tokios diktatūros formos, kurie egzistuoja valstybėje narėje, kuri laiko save demokratišką ir ta valstybė yra Rumunija. Suprantama, reikia laikytis nekaltumo prezumpcijos principo. Reikia priimti sprendimus be išorinio spaudimo, tačiau visa tai atrodo nebėra aktualūs dalykai Rumunijoje, nes prezidentas pats tų principų nesilaiko, nesilaiko ir jo sąjungininkai. Prezidentas Basesku paskelbė pareiškimą e, Strasbūre prieš penkis mėnesius, kai buvo sulaikomas vienas iš opozicijos lyderių. Šis asmuo net nesulaukė e, teisėjo dėmesio. Reikia suprasti, kad čia ponas Vaseskus sprendžia, kas kada ir kaip turi būti areštuojamas. Dėkoju. Pone Kretų. Reikėtų įjungti kalbėtojo mikrofoną. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau aš taip pat atkreipti jūsų dėmesį į persekiojimus, kuri patiria politinio poziciją Rumunijoje. Vyriausybė vis dažniau rodo savo jėgą, įgrėbdamas į labai griežtų priemonių, dažnai su labai rimtomis pasiekmėmis, kartais pasiekmėmis pavojingomis žmonių gyvybei. Vyriausybė imasi vis mažiau demokratinių priemonių tam, kad galėtų išlaikyti valdžią. Kaip sakė mano kolegos, vienas iš opozicijos narių buvo areštuotas reiškiami atviri grasinimai opozicijai. Nacionalinis biudžetas tuo pat metu yra naudojamas vyriausybės reikmėms. Vyriausybės veiksmai kelia socialinius protestus, o mes norėtume irgi pridėti savo balsus prie tų protestuojančiųjų, jiems pritardami. Jie protestuoja prieš vyriausybės veiksmus ir aš manau, kad yra laikas imtis priemonių prieš žmogaus teisų pažeidimus Rumunijoje. Paskutinis kalbėtojas panas Kortes Lastra. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasidžiaugti jums dėl vieno dalyko. Neseniai Ispanijoje buvo pasirašytas didžiulis socialinis ekonominis paktas tarp vyriausybės, profsąjungų, verslo organizacijų. Dabar Ispanija gali sutelkti energiją ir spręsti egzistuojančias problemas. Šis socialinis paktas arba susitarimas yra labai geras pavyzdys e, pasaulinės krizės kontekste. Matome, kad galima susitarti ir spręsti ateities iššūkius. Tai tik sustiprins Ispaniją kaip ES narę. Dėkuoju. Šį darbo tvarkės klausimą jau baigėme. Diskusijos šį vakarą baigėsi, o pratesime darbą.